morning to everybody. Our president uh, is a little bit busy. Labas rytas visiems. Mūsų pirmininkė šiuo metu šiek tiek užsiemusi. Taigi, tiesiog dabar kol kas neaptarsime informacijos susijusios su koordinatorių sprendimą. Palūkėsime, kol jį grįž. Na, o ponas Bostinaru galbūt mums nušvies savo nuomonę dėl bioįvairovės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau informuoti Jūs apie mūsų darbo dokumentą, kuriame yra parengta mūsų komitetų nuomonė dėl praeitų metų peticijų. Taigi šis dokumentas šiuo metu, renk, šiuo metu rengiamas ir po to jis bus patiktas jums per kitą posėdį. Na, o dabar jums nušviesiu pagrindinis mano pranešimo projekto aspektus ir taip pat pasidalinsiu ir išvadomis, kurios remiasi mūsų ankstesnė veikla, ataskaitomis, o taip pat ir piliečių peticijomis liečiančios aplinkos sauginius aspektus bei bioįvairovę. Taigi, kodėl mūsų komitetas turėtų gilintis šį klausimą? Mūsų manimu, mes esame tinkama instancija tai daryti, nes pirmiausia, Europos piliečiai mūsų peticijų komitetui siunčia daug peticijų, kurios yra susijusios su bioįvairovė. Taigi jiems rūpi ne vien tik tais ekspertizė, tačiau taip pat jiems rūpi sužinoti, kaip pastaruoju metu e, įvairios pravas įgyvenimo procese atsiliepia bioįvairoviai, o taip pat e, silpna priežiūra. Tai yra tiek iš komisijos, tiek ir iš valstybių narių pusės vykdoma priežiūra, kur yra per silpna. Taigi, iš visų ES šalių susilaukime daug pesticijų, kurios yra susijusi su Europos direktyvų negyvendinimu. Ir dėl nepasiteisinusių dabartinių teisės aktų bei mažėjančios bioįvairovės, pirmiausia paminėsiu Europos veiksmų planą, skirtą sustabdyti bioįvairovės nykimą iki 2010 metų. Šis planas nepasitvirtino ir nebuvo jokių kitų pasiūlyta, jokių kitų priemonių padėčiai pataisyti. ES pripažįsta tai, jog iki 2010 metų tikriausiai nepavyks pasiekti beirovės nykimo sustabdymo kaip tikslo. Taigi, Europos komisijos planas iki 2010 metų nepasitvirtino. Europos komisija ketina parengti atitinkamą planą po 2010 metų ir jis bus parengtas kitą savaitę. Taigi rezultatai yra labai neigiami. 50 procentų visų ryšių, 80 procentų visų buveinių, kurias gina buveinių direktyva, e, nyksta. Virš 30 Europos paukščių rūšių, kurias, kurias gina Europos paukščių direktyva, taip pat nyksta. Taigi rūšis nyksta sparčiai Europoje ir todėl atsiranda neigiamų socialinių ir ekonominių bei ekologinių pasiekmių. Taigi, kai tai, jog nyksta biovirovė bei dėl to silpnė ekosistemos, kelia pavojų žmoniai ir visai planetai. Ir Habitat bei baukščių direktyvos, kurios yra Natūra 2000, 2000 tinklo apsaugotų teritorijų teisinės pagrindas. Na ir dabar dėl ES indėlio 70 procentų šių teritorijų yra saugomos teritorijos pagal Natūra 2000 ir jos laikomas kaip laik... Tai, tai dabar Taip pat čia vis dėlto reikėtų taikyti vandens direktyvą bei kitas tas teisinės priemonės susijęs su miškų tvarkymu, žemės ūkiu, žuvintystė bei akvakultūromis. Nežiūrint e, tam tikros pažangos, rodikliai rodo, kad nebus pasiektas Europos 2010 metų bioįvairovės tikslas ir sparčiai nykstanti bioįvairovė rodo, kad jau reikia skubėmtis veiksmų. Taigi, ką galima kritikuoti. Pirmiausia, tai, jog trūksta aiškumo, o taip pat tai, jog ES teisės aktuose kai kurios nuostatos yra dviprasmiškos, nevienreikšmės. Taip pat kritikuotina uh, šių Europos teisės aktų įgyvendinimo nepakankama priežiūra. Jeigu ir toliau taip elgsimės, tai aplinkosaugos srityje pakirtsime Europos Sąjungos teisės aktų įkinamumą, o taip pat nuvilsime ir piliečių lūkesčius. Be to, įvairios valdžios institucijos uh, visuomet sieks nusistatyti savo siaurus prioritetus ekonominio ar kitokio pobūdžio ir tokiu būdu pakilėti juos virš ekologinių tikslų. Na ir kadangi mums trūksta referencinių atspirties taškų palyginimui, todėl labai sudėtinga atlikti sistemingą priežiūrą tam, kad būtų atliktas poveikio vertinimas ir atrasti tinkamus sprendimus. Taigi, kokie atsirado iššūkiai susijusiu su atitinkamu teisės aktų įgyvendinimu? Pirmiausia, tai užsi, už trūko tos 20 procentų teritorijos dengiančio tinklo sukūrimas. Toliau valdymas yra iš esmės nepakankamas. Toliau aplinkosauginis poveikio vertinimas ir strateginis vertinimas yra, yra nepakankamai kokybiškas ir nepakankamai siejasi su biovairovė. Aš tai paminėsiu ir savo pranešime. Taip pat būtina sertifikuoti tas įmonės, kurios atlieka aplinkosauginį poveikį vertimą bei strateginį aplinkosauginį vertimą nes labai dažnai didžiosios įmonės yra linkusios sumokėti mažiau pinigų tyrimams. Ir jos atlieka vertinimą, bet jo turinys būna paprastai prastas ir tai turi dramatišką poveikį bei vairoviai. Taip pat reikia toliau siekti užtikrinti, kad tas aplinkosivinginis vertinimas, kuris turėtų būti atliekamas sistemingai, tų srič, srič, tose srityse, kurios yra jautrios ekologinių požiūrių. Taigi, atliekant tokį poveikį vertimą, reikia siekti, kad būtų atsižvelgti tikslus. Taip pat Europos ir komisija siūlo nepakankamai priemonių. Nuo to momento, kai yra ES perspėjima apie uh, kritišką padėtį, iki to laiko, kai ES reaguoja, imasi veiksmų, iki tol, kol yra valstybės narėse gyvendina atitinkamas priemonės, tai tas laiko tarpas yra toks didelis, kad per tą laiką padaroma didelė žala. Taigi mes turime sutrumpinti tiek valstybių narių, tiek ir Europos komisijos reagavimo laikotarpį, nes kitaip paliekame joms visišką veiksmų laisvę, o jos apsiribos mums tik paaiškindamos, tik kodėl dėl kokių priežasčių nyksta biorovė. Tačiau tai nepagerina situacijos, todėl reikia uh, sutrumpinti tą didelį laikotarpį tarp informavimo apie susiklošusią padėtį ir iki reakcijos, reagavimo ir priemonių. Ir tik labai retais atvejais komisija ištiri atvejus vietoje ir tai neleidžia jai suformuluoti konkrečią nuomonę dėl pateiktų mūsų komitetui peticijų. O mūsų komitete mums dažnai tenka susidurti su tokia situacija, kai mes gauname oficialius atsakymus tiek iš valstybių narių, tiek ir komisijos. Tačiau tie atsakymai yra tokie aptakus. Juose pasakoma taip mažai, kad, kad mes nieko negalime padaryti. Taigi apibendrinimas galiu pasakyti, kad problemos yra valdymas, finansavimas, gyvenimas, valdymas. Taip pat mums reikia nusibriežti ambicingesnių tikslų ir prisimti daugiau įsipareigojimų. Taigi, pirmiausia, dėl po, aplinkosauginio poveikio direktyvos. Taigi, ši direktyva yra silpna tiek savo poveikiu jautrose ekosistemose požiūriu. Taip pat neužtikrinama, kad būtų pasiekimi jos tikslai. Tai yra, kad būtų apsaugota tiek e, ekosistemos, tiek ir paveldas, architektūrinis paveldas nuo, pavyzdžiui, statybų arba infrastruktūros kūrimo. Ir reikia sudaryti prielaidas galimybei anksčiau sureaguoti į susidariusią situaciją ir suteikti aplinkosauginiam komitetui renkti savo iniciatyvą atitinkamus pranešimus. Ir tai tokiams, tokių minčių mums įkvėpė rūdienį atliktas tyrimas. Šiuo metu bioverovės klausimai yra sprendžiami vietos, regioninių ir nacionalinių lygių. Bet tiesą sakant, aplinkosauginės problemos yra tarp valstybinio pobūdžio ir sprendimai todėl turi būti tarp valstybiniai. Taigi mes turime pasitelkę teisinės priemonės užtikrinti, kad aplinkosauginiai ir biovaros klausimai būtų sprendžiami tarp valstybinių lygių. Aš siūlau štai ką. Mes turėtume paraginti aplinkosaugos komiteto, taip pat ir Europos komisiją atsižvelgti į institucinius santykius tarp valstybių narių, institucijų ir mūsų partnerių. Nes dažnai biorovė nykšta ir dėl tų problemų, kurios yra už ES ribų. Aišku, yra ir pačio ES ribų. Tačiau, kai kalbame apie tokias problemas kaip tarša, kai kalbame apie didelius infrastruktūros projektus vykdomus už ES ribų, tai mes neturime jokių teisinių priemonių šioms problemams spręsti ir daryti įtaką. Todėl aš siūlau, kad, pasi... kad reikėtų teisinių priemonių, kurios leistų įtakoti tarp institucinius santykius, o taip ir ir santykius su mūsų partneriais ir tokiu būdu spręsti aplinkosauginės ir bioįvairovės nykimo problemas. Taigi, apibendrimas galiu pasakyti, kad šis pranešimas yra svarbus ir reikia daryti spaudimą tam, kad būtų dar pilnai gyvendinimi dabartiniai teisės aktai. Aišku, jie turėtų būti ir tobulinami, bet svarbiausia, kad valstybės narės juos pilnai įgyvendintų, o taip pat būtų vykdomas geresnis nepriežiūra. Tai turėtų daryti komisija, ypač tais atvejais, kai valstybės narės neįgyvendina tų teisės aktų. Aš pažadu, kad uh, į savo pranešimą trauksiu jūsų mintis, jūsų pasiūlymus ir jau tuomet renksiu galutinę dokumento versiją. O kitą savaitę išsiųsiu visi, jūs visi turėtumėte gauti pranešimo dėl biovairovės projektą. Ačiū. Dabar užleisiu pirmininkės vietą jau tikrai pirmininkiai la parola al rappresentante della Commissione. Kągi, žodį suteiksime Europos komisijos atstovui, prašom. Uh, thank you very much, uh, Ms. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau esame aptarę komitete šį pranešimą. Puikiai suprantame, jog situacija nėra ideali suprantame, jog ES nepasieks savo tikslo iki dešimtųjų metų sumažinti biologinės įvairovės nykimo arba sulėtinti tą nykimą. Tai galvokime, ką būtų galima padaryti per kitą laikotarpį. Be to komisija pristatys komunikatą, kokiu veiksmu būtų galima imtis dar šiais metais, kad aktyviau būtų imamasi veiksmų siekiant sustabdyti biologinės įvairovės nykimo spartą. Iš tikrųjų, biologinė įvairovė labai svarbi susijusius ir su klimato kaita. Ponas pranešėjas kalbėjo apie problemas, kurios mums žinomos. Taip pat ir jūsų laukite daug peticijų, yra pradėta nemažai sutarties pažydimo procedūrų, Europos komisija atlieka tyrimus ir tikriausiai daugiausiai nusiskundimų yra dėl aplinkos nusižengimo. Kartais jūs sulaukite Mm, nusiskundimų dėl tam tikrų sprendimų, neiškumų ar panašiai. Tačiau galbūt taip nutinka dėl to, kad mes gauname nepakankamai aiškę tikslę informaciją. Todėl kreipiamės dar kartą į peticijų autorius, prašydami pateikti daugiau informacijos. Tikrai tiems skundams išnagrinėti komisija skiria daug jėgų ir išteklių. Galiu patikinti, jog mano kolegos tikrai labai įsigilina į skundus Taip pat kai kuriais atvejais komisija ėmėsi veiksmingų priemonių, reaguodama į skundus. Pavyzdžiui, Lenkija, Vija Baltika mums pavyko sustabdyti arba užkirsti kelią toje problemoje, bet yra ir daugiau kitų neišspręstų dalykų. Svarbu aktyviai veikti. Mes įsteigėme unikalų pasaulyje gamtos e, apsaugos teritorijų tinklą. Ir šis tinklas e, užtikrina tik gamtos e, apsaugą, bet ir užtikrina darnų vystimąsi. Taigi šis, šie teritorija priklauso 25 tūkstančiai teritorinių vienetų ir tinklas apima 17 procentų bendrijos teritorijos. Tai reikia dabar šį tinklą, aišku, veiksmingai valdyti. Jeigu taip darysime, pasieksime gerų rezultatų. pačios valstybės narės juk turi nustatyti šio tinklo teritoriją, savo valstybių teritorijoje, bei imtis reikiamų valdymo, administravimo priežiūrų, numatyti aiškius e, gamtos saugojimo tikslus, kad būtų užtikrintas geras buveinių, gera buveinių būklė. Iš tikrųjų, daugelis daugelis buveinių arba daugelis rušių yra prastoje situacijoje. Pagal 17 straipsnio ataskaitą matome, jog daugelis buveinių, 56 procentų, yra prastoje situacijoje. Taigi Natūra 2000, manau, padės iš esmės pagerinti šią situaciją. Tiesa, tam reikia imtis e, teisingų valdymo priemonių bei rasti reikiamą finansavimo šaltinių. Ta ir jūs pats paminėjote. Mes turime be abejo vystimosi instrumentų, taip pat turime žemės ūkio aplinkosauginių priemonių, yra milijardai skiriami aplinkosaugai bei kaimiškų vietovių plėtrai. Taigi tas lėšas valstybės narės ir turi išnaudoti. Komisija nėra visagalė. Mes tik tai atliekame priežiūrą, tikriname ir bandome kiek įmanoma įtakoti tam tikrus projektus, tačiau pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Kalbėjote, jog ne viskas sklandžiai gyvendama. Aišku, mes galime įsikišti, nors mūsų galios ir ribotos, bet svarbiau, kad valstybės narės suprastų reikalo rimtumą. Be to, jeigu rūpio ūkio subjektai nesuprasa, kad pramonės vystimosis bus sėkmingas, jeigu jis bus ekologiškai tvarus, tada tikrai mes nieko gero nepasieksime. Be to, šiais metais mes pradėsime kampaniją, norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į biologinės įvairovės svarbą. Tikimės, jog visuomenė suprasa šią svarbą. Komisija pastaraisiais metais ėmėsi ne vienos kampanijos, bandydama aiškiau suformuluoti egzistuojančius teisės aktus. Taip pat tikimės, kad buveinių direktyva yra šiuolaikiškas, netgi puikus instrumentas. Tik tai reikia gerai suprasti šios direktyvos detalės. Esame parengę daug e, gairių ir jau dviejus metus e, rengiame sektorinės gairias. Pavyzdžiui, dėl jūrų uosto, dėl upių, dėl deltų, dėl vėjo pramonės, vėjo energetikos ir panašiai. Taigi mes pradėjome dialogą su pramonė, bandome įtikinti dalyvauti partnerių teisėmis Natura 2000 tinkle. Turime ne tik tuos pramonės sektorius, kuriems yra numatyti tam tikri apribojimai. Manau, kad pramonė turi aktyviai prisidėti prie geresnės aplinkos suginės terpės sukūrimo. Nedaug tai reikia, kad pasiektume gerų rezultatų. Tačiau reikia dar labiau stengtis. Buveinių direktyva kaip tik remiasi principu, jog reikia išvengti būklės pabloginimo, o būklę pabloginus reikia ją pagerinti. Bet tai yra tik minimalus reikalavimas. Mes tą ir bandome užtikrinti, nors to nepakanka. Norėtume, kad pramonės projektai ne tik nekenktų aplinkai, bet kad ir padėtų pasiekti Natūra 2000 tikslų. Taigi tokia yra situacija pagal egzistuojančius teisės aktus. Dabar žodį suteiksiu savo kolegiai, kuri irgi trumpai pakalbės apie biologinės įvairovės metus bei atitinkamą veiklą. Ačiū. Labai trumpai šią progą noriu pateikti parlamentui naujausios informacijos apie būsimą mūsų politiką. Pone pirmininkė, teisingai citavo. Aštuntųjų metų pabaigoje buvo paskelbtas įvertinimas, tai buvo tarpinis įvertinimas ir šio vertinimo pagrindu Europos komisija parengė ir praėjusią savaitę paskelbė komunikatą sausio 19 dieną. Komunikate yra išdėstoma ES vizija iki 2050 metų. Taip pat numatomi keturi variantai vidutiniai perspektyvai, kad tie vidutinės perspektyvos tikslai būtų pasiekti iki 2020 metų. Tos opcijos yra skirtingo ambicingumo, tikimės, jog Europos parlamentas padės Europos komisijai siekti ambicingesnių tikslų. Prasidėjo jau politinės diskusijos Madride antradienį, trečiadienį šią savaitę vyko labai aukšto lygio konferencija ir Ispanija, kaip pirmininkavo šalis, pabrėžė, kaip, e, koks svarbus yra šis klausimas. Ispanija be to yra pasirengusi siekti, kad e, jau kovo taryboje būtų priimtos ministrų išvados, kurias dar kartą patvirtintų pavasarį ir Europos vadovo taryba. Taigi tokiu pagrindu Europos komisija toliau renktų visavertę strategiją laikotarpį po 2010 metų. Tikimės apie tai dar šiais metais. Taigi toje strategijoje Europos komisija labai rimtai atsižvelgia į tai, jog reikia labai stiprių, griežtų tikslų, reikia numatyti rodiklius, indikatorius, kad būtų galima vertinti pasiektą ar nepasiektą pažangos mm, po 2011 metų. Taip pat reguliariai ateiksime apie tai tastas tarybai. Be to dar šiais metais komisija pateiks Europoje pirmąją ekologinių sistemų paslaugų žemėlapį. Taigi turime suprasti, jog Biologinė įvairovė svarbi ir paslaugų prasme, kadangi sulaiko CO2, sulaiko vandenį ir panašiai, taigi ir šios paslaugos gali būti labai svarbios ūkio vystimusi. Negalima leisti, kad ekosistemo paslaugos prastėtų. Tikiuosi, kad jūs padėsite mums priimti labai stiprius, ambicingus tikslus, taip pat veiksmų planą, kurių dėka mes sutvirtinsime ir tarptautiniu lygiu ES vaidmenį, kadangi neužmirškime, Nagojoje spalį vyks dešimtoji konferencija, kurioje mes norėtume labai aiškiai išdėstyti savo poziciją. Taigi tokie būtų bent jau artimiausių laikotarpio įvykiai. Ačiū. E, sì, un attimo, allora. Ačiū labai vieną akimirką. Pirmiausia, aš norėčiau kolegai Bostinaru padėkoti. Taip pat noriu ir komisijos atstovams padėkoti. Mes tikrai galėtume dar padiskutuoti apie tai, kaip visi šie klausimai toliau turėtų būti nagrinėjami komitete. Buvo siūloma šį klausimą įtraukti jau į kito mūsų komiteto posėdžio darbo atvarkę. Ar dar kas nors pagidautų kalbėti? Galbūt geriau būtų aptarti šį klausimą kitą kartą, per kitą posėdį. Briefly, very... Trumpai, jeigu leisite. Vizijos labai geras dalykas. Jeigu vizijos, gražodžiai gelbėtų pasaulį, būtume jau saugus ir ramus. Mane šiek tiek gazdina tai, ką pasakė komisija. Nebūtent dabar, bet apskritai. Juk turime teisės aktų, Turime dvi direktyvas. Tai geros direktyvos, puikios, tačiau jos nėra įgyvendytos. Jų neįgyvendo nei valstybės narės, nei pati Europos komisija. Taigi aš ir būkštauju dėl to. Barozas, pavyzdžiui, paskelbė peržiūrėsias ir iš, iš naujo parengsis tai, kas buvo aptarta Portugalijoje. Taigi manau, kad reikia gerinti situaciją. Pavyzdžiui, prieš porą mėnesių buvo paskeltas pranešimas apie tai, kaip įgyvendima biologinės įvairovės direktyva. Tikrai liūdnas vaizdas. Taigi, ko gero, visi mes padėsime komisijai priimti gerus teisės aktus, bet jų nėra trūkumo. Nepakankamai gerai yra praktika. Štai kas blogai. Just a small remark, Mrs. Chair. Pone pirmininkė, nedidelė pastabėlė. Pirmiausia, Iš komisijos gauti paaiškinimai ir komentarai mane tenkina. Tačiau egzistuoja tam tikros skepsių. Kodėl? Ne tik dėl e, teisės taisyklių ir egzistuojančių teisės aktų gyvendinimo. Tačiau mes žinome, kad dėl šiaurės srovės peticiją turime savo komitete. Komisara Pybalks ir Dymaš pažadėjo, kad turės būti atliktas šio projekto poveikis aplinkai. Tai buvo tikrai labai rimtos peticijos objektas. Ir štai 2010 atėjo, jau vasario mėnuo beveik, bet nei vienas iš parlamentarų negavo jokios informacijos, nei eilutės, kur būtų pasakyta, kad šis pranešimas yra suprantamas, kad yra imtasi priemonių bio e, įvairovai išlaikyti. Kai diskutavome dėl strategijos, dėl Baltijos jūros, tie patys komisijos atstovai ir pirmininkaujančio Švedijos atstovai taip pat pateikė savo nuomonę. Jie sakė, kad, na, Baltijos jūros strategija e, yra suprantama, su Rusija nieko daug negalima sustarti, nes tai nėra valstybė narė, tačiau šiaurės srovės E, dujotiekis yra komercinis projektas, jis neturėtų egzistuoti strategijoje. Lygiai taip pat mes sulaukime ir juodosios jūros strategijos ir, ir kitų, kur kalbama apie įvairius dujotiekius ir vamzdynus, bet tai yra komerciniai projektai. Didžiulės kompanijos Europoje, daugia nacionalinis kompanijos primeta savo valią ir Mes dabar galvojame, o kodėl nyksta ta bioįvairovė, kodėl yra tiek kenkiama gamtai. Man atrodo, kad mes turime priimti tokius sprendimus, kurie būtų teisiškai saistantis ir pareigotų saugoti bio įvairovę. Priešingų atveju tai visa tai yra tik pažadai. Mums reikia saistančių taisyklių. Dėkoju. Ačiū kolegai Bostinaru, sako pirmininkė. Mes išsakėme labai aiškius pageidavimus. Ir kito posėdžių metu komisijos atstovų prašysime, kad mums pateiktų patikslinimų ir paaiškinimų. Pirmiausia, dėl to, kaip įgyvendinamos direktyvos, mes lauksime paaiškinimų apie tai, kodėl kai kurios šios direktyvos dalys neįgyvendinamos, nepaisant to, kad teisės aktai yra labai aiškus ir detalus. Mes taip pat norėtume sužinoti, kas atsitiko, kodėl mes gavome šitiek daug peticijų. Sulaukėme peticijų, kur kalbama apie aplinkos saugos reikalus. Mes šiandien prie to apsistosime šiek tiek. O dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimų, prie dviejų darbo tvarkės klausimų. Turime 16 peticijų, kurios yra išvardintos 17 ir 18 mūsų darbo tvarkės punktuose. Tos peticijos buvo suskirstytos grupėmis, todėl kad jų visų tema yra bendra. Yra kalbama apie peticiją dėl kampanijo, kampanijos regiono problemą ir apskritai apie aplinkosaugos reikalus. E, daugelį tų peticijų yra ginčijamasi dėl e, savartino kūrimo vienoje ar kitoje teritorijoje. Kitur kalbama apie e, poveikį, neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir prie problemas, kurios kyla dėl e, E, aplinkosaugos struktūrų prasto valdymo. Mes prie šių peticijų jau dirbome gruodžio mėnesio pradžioje, išklausėme peticijų teikėjus, paskui išklausėme Europos komisijos paaiškinimus ir mes nusprendėme, kad išsikviesime vietos ir regionų atstovus, Italijos vyriausybės atstovus, kampanijos e, regionų atstovus kad galėtume išklausyti jų nuomonę ir komentarus apie susidariusią padėtį. Dabar matome čia Europos komisijos atstovus, Europos komisijai tenka įpareigojimas tikrinti, kas vyksta tame mūsų minėtame Italijos regione. Matėme, kad buvo pažeista e, ES aplinkos saugos teisė, paskui komisija pradėjo procedūrą prieš Italiją dėl pažeidimo Visa tai taip pat buvo patikta ir Teisingo teismo dėmesiui. Europos komisija mūsų pastaro posėdžio metu mums pasakė, kad tyrimas tebe vyksta, kad faktai tebe tikrinami ir kad tikrinama, ar naujos vietos lygmens iniciatyvos gali atkurti tvarką ir ramybę regione. Stengiamas išsiaiškinti, kaip turėtų būti išspręsta situacija, kad būtų galima teikti ES pagalbą reikalui esant. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį profesoriui Adam, jis atstovauja pirmininkaujančiai valstybei, jis yra taip pat delegacijos vadovas, kurią šiandien norėtume išklausyti. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau Jums padėkoti asmeniškai ir taip pat visai komisijai, kad Italijos administracijai suteikė galimybę atvykti čia ir pateikti informaciją apie vietoje susiklošiusią situaciją. Norėčiau priminti, kad gruodžio 30 dieną mes priėmėme dekretą įstatyminio pobūdžio teisės aktą, kuriuo nutraukėme e, nepaprastąją padėtį regione ir dabar regioninės e, administracijos struktūros atlieka įprastinį situacijos valdymą. Italijos delegacija dalyvauja posėdėje, čia atvyko kampanijos regiono kolegos ir taip pat turime čia ir kolegų, kurie dirba struktūroje, kuri sprendė skubos reikalus. Buvo sudaryta speciali komisija, visi žmonės buvo tos komisijos nariai. Jie yra pasirengę atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių būtų, kad būtų galima išsklaidyti tą susirūpinimą, kuris atsirado po pateiktos peticijos jūsų komitetui. Jeigu sutiktumėte, ponė pirmininkė, norėčiau pirmiausia suteikti žodį kolegoms iš kampanijos regiono, Pirmiausia, ponui Santakročiai, prašau. Ponas Santakročiai, ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ką tik paminėjo mano kolega, svarbiausias dalykas yra tai, kad regiono administracija atgavo savo kompetenciją po to, kai tas laikotarpis buvo toks sudėtingas, kai buvo įsteigtos specialiosios komisijos. Tas periodas buvo skirtas tam, kad būtų galima nustatyti tvarką ir taisyklės, kuriomis remiantis būtų, gal, būtų galima grįžti prie normalios padėties. Kampanijos regionas 2007-2008 metais priėmė regioninį įstatymą įstatymus, tiksliau, kurių dėka buvo sukurtas naujas pagrindas, naujus taisyklės susijusios su atliekų tvarkymu. Manyčiau, kad svarbiausia turėtume paminėti štai ką, kadangi tai yra susiję su procedūra dėl pažeidimo prieš Italiją. Tuo laikotarpio metu buvo įsteigtos specialiosios komisijos, buvo paskelbtas naujas atliekų tvarkymo planas – Tas planas buvo imtas įgyvendinti regione, tačiau jo tobulinimas tebe vyksta ir dabar. Norėtume, kad regionas galėtų turėti ir jam reikiamą planavimo instrumentą, planavimo priemonę, kad būtų galima užtikrinti geresnį atliekų tvarkymą. lygiai taip pat ir dėl taip vadinamų specialiųjų atliekų. Turime regioninį įstatymą, pagal kurį aplinkos apsaugos regioninė agentūra turi būti pareigota įgyvendinti specialias priemonės. Šį planą mes pateikime regioniniai regionius valdžios struktūroms, įvyko viešos diskusijos, šio plano aptarimas ir dabar mes rengėme aplinkosaugos pranešimą, kad e, tas planas būtų patvirtintas taikinimo e, numatytų struktūrų. Taigi mes dėkti planuojame atliekų tvarkymo planavimo instrumentą ir taip pat norime sutvarkyti specialių atliekų naikinimo e, reikalus tvarkymo ir naikinimo reikalus. Vyriausybės e, dekrete egzistuoja tam tikros nuostatos, kurių dėka mes galime įdėkti tam tikrus e, regiono standartus. Jų dėka galima kurti tam tikrus padalinius provincijose, kurių darbas yra provincijų lygmenyje planuoti atliekų tvarkymo darbus ir taip pat užtikrinti, kad atliekų tvarkymo ciklas e, vyktų tvarkingai. Mes e, dabar dėgiame tam tikrą sistemą, tos įmonės buvo sukurtos, struktūros sudarytos ir po truputėlį jos pakeis anksčiau egzistavusias struktūras, kurios buvo sukurtos pagal 93 metų įstatymą. Taigi tos, e, tie nauji padariniai keičia senuosius, veikla vyksta, veikla koncentruojasi daugiau provincijų lygmenyje, kad būtų galima užtikrinti atliekų tvarkymo tvarkingą ciklo vyksmą. Šios, šie, tiksliau, provincijų padaliniai pirmiausia naudojasi tuo, tomis priemonėmis, kurias perdavė e, kompetentingos vietos struktūros. Kaip žinia, anksčiau buvo kūriamos gamyklos, kurios vykdydavo tam tikrą atliekų rinkimo darbą ir rūšiavimo. Kad būtų galima pagal atliekų pobūdį jas e, lengviau sutvarkyti, kad būtų galima jas lengviau perdirbti nes atliekas galima tiesiog rinkti ir perdirbti arba jas naikinti. Kai dėl rinkimo atliekų ir jų perdirbimo, šalia jau egzistuojančios įrangos, specialiusios komisijos pasikonsultavusios su suinteresuotomis struktūromis ir pusėmis, tiek vartotojais, tiek gamintojais, ėmėsi veiklos kurios tikslas yra paskatinti atliekų rušiavimą. Pakavimo įmonės taip pat buvo raginamos atkreipti į rušiavimą, atliekų rušiavimą ypatingą dėmesį. Buvo numatyta ir e, ES pagalba regionų ir tos pagalbos dėka ir dabar pagalba gauna atskiros savivaldybės kad jos galėtų įdėkti atliekų rušiavimo planus. Mes gauname lėšas, tos, kurios iš dalies jau buvo perduotos regionams, kad būtų galima įsigyti įrangą, kad savivaldybėse būtų galima jau užtikrinti nedelsiant ilgiau atliekų rušiavimą. Kai dėl ekonominių ir finansinių aspektų norėčiau pasakyti, kad ši veikla nėra tiesiog e, paprasčiausi veiksmai, kurių dėka e, vyriausybė skirsto iš ES gautas lėšas regioninėms ir vietos valdžios struktūroms. Ne, tiesiog ES finansavimas buvo panaudotas šiek tiek sudėtingiau, nes e, taip pat Italijos e, vyriausybė taip pat nusprendė ir viešųjų pinigų šiai problemai spręsti panaudoti. Buvo patvirtinta programa. Nacionalinė programa paramai kurios dėka galima išsiaiškinti, e, kokie yra tarnybų tikslai. Tuo būdu galima dėti papildomas ekonominės pastangas, e, papildant ES finansavimą nacionalinėmis lėšomis. Mes, kai išsiaiškinome, kokie yra mūsų planai, mes galime uh, valstybės lėšų dėka kurti tam tikras premijas, premijų fondą, kurių dėka galima apdovanoti tam tikras savivaldybės už gerus rezultatus, dėgiant atliekų rušiavimo principus. Tos e, premijos gali būti skiriamos regionams ir savivaldybėms, ir vieniems ir kitiems. Tai štai. Mes kalbėjom apie, taip pat apie standartus ir apie finansinius aspektus. Turime nepamiršti taip pat ir stebėsenos dalykų. Kampanijos regionas pasinaudojo taip pat ir naujų instrumentų naują priemonę, kompiuterizuotą priemonę. Ji buvo pavadinta atliekų observatorija. Tai yra ta priemonė, kuria buvo naudojamas įstebėti miestų atliekų tvarkymą. E, tos specialios mano minėtos komisijos turi šią priemonę, kompiuterizuotą priemonę ir jos gali keistis duomenimis ir turėti visus duomenis Kas mėnesį įmanoma tuomet apdoroti tuos duomenys ir sužinoti, kiek procentų atliekų atskiros savivaldybės rušiuoja. Ši sistema taip pat leido pamatyti, kad atliekų rušiavimas regione visų tų priemonių, kurias išvardinau dėka, viršijo 22 procentų vidurkį lyginant su bendrų atlikų kiekiu. Kai kurios savivaldybės buvo ypač aktyvios. Jos puikiai organizavo visus šios darbus. Jos galbūt kartais ir lėšų daugiau turėjo. Ir jos galėjo įsigyti daugiau įrangos. Taip pat norėjau pasakyti, kad kol dirbo ta neįlinė komisija, mes įkūrėme atliekų surinkimo ir, ir perdirbimo įrenginius. Ir dabar jais galės naudotis provincijos, provincijos ir provincijų įmonės. Tie renginiai yra tam tikri techniniai gebėjimai, jie rodo, kad tokie gebėjimai egzistuoja. Na, o provincijų struktūros perima įgaliojimus tų padalinių, kuriuos jos pakeičia ir galės naudotis jos tomis, ta, ta nauja įranga. Dar vienas įdomus dalykas. Visi tie rodikliai, pagal kuriuos paslaugų teikėjai gali gauti paslaugas, Be kita ko, tuose rodikliuose yra atsižvelgiama ir į tai, kiek atliekų yra panaudojama organiniam perdirbimui. Ankstesnėme regioninėme plane buvo numatyta, kad bus galima finansuoti komposto įrangos įdėgymą. Ir to dėka galima sumažinti taip vadinamų drėgnų atliekų dalį, kad jos nepatektų į savartyną. Ir dar vienas nedidelis komentaras. Kai dėl stebėsenos. Turėtume patikslinti, kad kampanijos regionas buvo pasirinktas kaip bandomasis regionas – kuriame būtų įdėkta sistema, kad būtų ją galima pasinaudoti kaip prototipu, kad būtų galima išsiaiškinti, iš kur yra atliekos, kokios atliekos. Aplinkos saugos ministerija numatė tą atliekų atsekamumo sistemą. Tai ypač svarbu, kalbant apie pramonės atliekas. Šiandien mūsų regione ši atliekų atsekamumo sistema yra laikoma, taiko, taikoma ir miesto atliekoms eksperimento tvarka. E, yra įmanoma realių laikų stebėti, kokio likimo sulaukia atliekos visoje šalyje. Tai štai, manau, kad pristatydamas kontekstą čia kalbėjau apie daugelį dalykų, visą tai rodo, kad mūsų regionas – E, jau išeina iš tos situacijos, kai buvo reikalinga ta nepaprastoji padėtis. Tačiau dar vieną dalyką norėčiau pridurti. Norėčiau paminėti tą pagrindų įstatymą. Kitaip tariant, regiono įstatymė yra numatyta įdėkti tam tikrą direkciją, kurios darbas turėtų prasidėti netrukus ir ta direkcija buvo įdėkta, aš esu tos struktūros vadovas, esu direktorius. Ir tikiuosi, kad galėsime netrukus pasiekti įtikinančių rezultatų. Ačiū. Spyšio komūnė. Dėkoju. Na, tai iš tikrųjų atitinka mūsų visų noras. Kągi, dabar suteiksiu žodį jums. No, Roberto, profesor Adam, di nuovo. Dar kartą žodis profesoriui. Prašau. Dėkoju. Gal galėčiau teikti žodį e, advokatui filiolį žodį, tam, kad jis papildytų vaizdą. O taip pat ir techniniam vadovui. Pirmiausia, techniniam vadovui. Labas rytas, dėkoju. Regiono atstovas ką tik nušvietė mūsų planų kontekstą, o taip pat tai, kai bandama po 50 metų labai sudėtingos padėties dabar rasti sprendimus. Nuo 2008 metų, gegužės mėnesį, buvo, kai buvo išleistas šis įstatymas ir jame buvo nustatyti tikslai. Na ir Na, ir viskas užtruko iki 2009 metų pabaigos. Taigi, sakyčiau, pernelik ilgas laikotarpis padėčiai išspręsti. Juolab, kad atliekų šalinimo klausimas kampanijos regione yra labai sudėtinga ir jautri tema. Tikslo pavyko pasiekti įvairių iniciatyvų dėka. Na, pirmiausia, aišku, svarbiausia yra tai, kad buvo pastatyta daug savartynų, laikantis griežtai laikantis Italijos ir Europos atitinkamų nuostatų. Na ir dabar pastačius šiuos savartynus kampanijoje galime būti tikri, kad per ateinančius trejus metus susidorosime šią problemą. Taigi infrastruktūros požiūrių kampanijos regionas yra pavyzdinis Italija. Taigi yra regionas su geriausia infrastruktūra. Na, pirmiausia, geriausia infrastruktūra skirta atliekų smulkinimui ir tolimesniam jų tvarkymui. Taigi turime geriausias technologijas. Na ir dabar viskas bus dar tobulinama tam, kad būtų užtikrinama tam, kad prieš pradedant smulkinti ir, smulkinti ir tvarkyti atlikas, jos bus atitinkamai įvertintos ir visa tai pasitarnaus geresniai piliečių apsaugai. Šiame, numat, šiame mano minime teisės akte skiriama daug dėmesio konkrečiai savartynų vietai ir atliekų saugyklų vietai. Ir čia kartais susidurima su kontroversiškais interesais, tačiau kaip ten bebūtų, stengiamės užtikrinti gerą atliekų tvarkymą ir saugimą. Na, taigi, infrastruktūra svarbi, svarbės ir naujos technologijos. Apie tai buvo kalbėta. Na ir dabar turime savartyną kuris yra pajėgus per dieną sutvarkyti 2000 tonų atliekų. Įsivaizduokite, ką tai reiškia. Tai iš tikrųjų puiku. Ne. Kasdieną turime 50 tūkstančių 500 tonų atliekų. Kasdien. Taigi, Šis savartynas yra, jei ne pats didžiausias, tai vienas iš didžiausių Europoje. Ir jo turimi pajėgumai leidžia susidoroti su 40 procentų visų atliekų. Tuo didžiuojamės. nes šio savartino atliekų deginimo pajėgumai yra dideli ir, tiesą sakant, pajėgumai netgi didesni negu kad buvome suplanavę. Ir viso to pavyko pasiekti laikantis visų atitinkamų reikalavimų, liečiančių ne vien tik tais emisijas, bet bei integruotą perdirbimą. Taigi šio savartino darbą reglamentuojančios nuostatos yra griežtesnis negu tos e, nuostatos nustatančios ribinės vertės ES ir Italijos teisės aktuose. Taigi, mūsų ribinės vertės yra gerokai mažesnės. Taigi, ir galime tokiu būdu numalšinti ginčius ir nepasitenkinimą. Mes turime atitinkamus duomenis, vyriausybė parengė įvairių vyriaus iniciatyvų tam, kad kampanijos regionas galėtų tinkamai tvarkyti atlikas. A, čia taip pat buvo galvojama ir apie atliekų deginimo įrenginius, kurie kartu leistų išgauti energiją. Taigi rezultatai yra geri, vyksta viešieji pirkimai ir jau dabar galime būti tikri, kad mes ir toliau žengsime šią kryptimį ir sieksime nusibrieštų tikslų, bet mums pavyks e, pasiekti, kad emisijos būtų gerokai mažesnės negu kad numatyta teisės aktuose. Tai tikrai didelis pasiekimas tiek centrinės vyriausybės, tiek ir regiono. Ir tai leis šioms šiems savartinams, šiems renginiams dirbti ir toliau labai sėkmingai sutinkamai su teisės aktų reikalavimais. Kitas svarbus dalykas yra atliekų rūšiavimas, tai minėjo ir kampanijos regiono atstovas. Ir mums pavyko padidinti rūšiuotų atliekų uh, apimtis, lyginant su padėtimi prieš keletą metų. Taigi, mums pavyko gerokai sumažinti tų atliekų kiekį, kurios po to bus laikomos saugyklose. Taigi daugiau atliekų rušiuojama ir tokiu būdu užtikrinama geresnės galimybės atlikas perdirbti ir taupyti lėšas. Taigi galiu konstatuodamas pasakyti, kad pusantrų metų teko sunkiai padirbėti, tačiau rezultatai yra geri ir puikiai bendradarbiavime su regioninės valdžios institucijomis, taip pat ir civilinės saugos tarnybomis, dirbame komandiniu, ne dvasia ir taip pat pasitelkdamėme vieni kitų ekspertų žinias, įgyvendindami įvairias iniciatyvas, aišku, vadovaudamėsi Italijos vyriausybės nurodymais. Taigi, atitinkama infrastruktūra buvo kūrima greitai ir teisinis pagrindas leido viską gyventinti greitai. Taigi, galima teikti, kad e, mes dirbame pavyzdingai ir kartu su šiuo regionu pavyko pasiekti tikslų buvome savotiški pionieriai. Ir tokiu būdu, sprendžiant šį jautrų klausimą, atsižvelgiame į regiono lūkesčius ir juos patenkiname. Na, jeigu galima taip tarti, centrinė vyriausybė ir toliau atliks kampanijos regiono vyriausybės e, konsultanto vaidmenį ir tokiu būdu parems šį re regioną. Ir štai taip mes įgyvendinsime mano minėto įstatymo nuostatas. Aišku, yra ir numatyta ir nuobaudų. Kaip jau minėjau, šis įstatymas buvo parengtas, patvirtintas 2008 metais ir jame yra numatytos nuobaudos, o reikalai esant netgi ir baudžiama persiekimo priemonės, jeigu bus pažįstas šis įstatymas. Taigi, nuostatos yra griežtos ir vietos bei regiono valdžios institucijos reagavo labai tinka, teigiamai, įvertinu viską teigiamai. Nors, aišku, prie visko dar reikia priprasti. Taigi, iš vienos pusės konstatuojame pažangą, pavyzdžiui, atliekų rūšiavimas rytyje. Ir beje, piliečiai pilnai bendradarbiavo, įnešė savo indėlį, o iš kitos pusės turime sankcijų nuobodų sistemą, tam, kad visokius bandymus nusižengti galėtume užgniaužti nuo pat pradžių. Kaip jau minėjau, kom, sistema yra sus, sudėtinga, susideda iš daug sudėtinių dalių, etapų. Ir ji yra 2010 metų plano sudėtinė dalis. Na ir štai tai buvo sukurtos visas prielaidos reikalingos tinkamam atliekų tvarkymui. Ir Italijos vyriausybė galės supažindinti raštu su rezultatais tam, kad galėtumėte manyti, pamatyti, ko pasiekėme, kokia yra padėtis, o taip pat tam, kad už, neleistume jog sugrįžtų ta ankstesnioji prasti ta situacija. Profesoriu, ar dar norėtumėte pasisakyti? Atrodo, kad ne, žodis komisijos atstovui. Atstovai. Dėkoju. Europos komisijos vardu norėčiau pasisakyti dėl šių šiandieną pagal darbo atvarkę aptarimų peticijų. Jau turime ir kitų galimybių aptarti šias peticijas. Na ir aš išdėstysiu komisijos, išdėšiau komisijos pos, požiūrį per jūsų komiteto posėdį gruodžio pirmą dieną. Nenorėčiau kartoti to, ką jau minėjau per ankstesnius susitikimus. Nenorėčiau, kad dėl to švaistytume laiką. Pakomentuosi tuos du atvejus, dėl kurių buvo kreiptasi teisingumo teismo, taip pat ir dėl bendrijos finansavimo. Taigi, tai yra dėl tų atvejų, dėl kurių buvo prašyta papildomos informacijos. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad mums pasiteikta informacija. Na, ir čia kalba ėjo apie ginčią tarp e, Europos komisijos ir Italijos vyriausybės, o konkrečiai e, kompanijos regiono. Ir mes nuolat bandėme gauti informaciją ir šiandien pirmas iki gavome šią informaciją žodžiu. E, byla dėl pažeidimo prasidėjo 2007 metų birželio mėnesį, tai yra dėl atliekų direktyvos nuostatų pažeidimų. Ir komisija perdavė šią bylą teisingumo teismui, tai vyko 2008 metų gegužės mėnesį. E, šios bylos svarstymas Luksemburgė įvyko gruodžio 3 dieną, tai yra praėjus dviem dienoms po jūsų komiteto posėdžio. Teisingumo teismas nurodė, jog sprendimas bus priimtas be generalinio Um, advokato išvedų. Na, aš kaip komisijos atstovė čia negaliu daugiau ką nors pridurti. Tačiau tikimės, kad teismo sprendimas bus primtas iki vasaros, galbūt netgi per ateinančius mėnesius. Komisija mano, kad kad planavimas, įgyvendinimas, sutartiniai įsipareigojimai pastatyti pakankamą skaičių atliekų tvarkymo įrenginių skaičių buvo E, buvo vykdomi sutinkamai su teisės aktais. Na, tai svarbus aspektas atliekant vertinimą. Aišku, su sąlyga, kad uh, Teismas savo sprendime nustatys, kad kampanijos regione buvo pažeista bendrijos teisė ir tokiu būdu palaikys komisiją. Keletas žodžių apie bendrijos e, lėšas skirtas atliekų tvarkymui kampanijoje 2007 m. pavasarį, kai susiklostė ta krizė. buvo primtas sprendimas nutraukti bendrą finansavimą skiriamą e, kampanijos regionui. Šis sprendimas buvo priimtas 2007 m. pavasarį. Jis ir toliau tebe galioja. Taigi jis galioja, galioja, galioja 2006 metais ir po to iki 2013 metų. Taigi, komisijos nuomonė, tol, kol kampanijos regione nėra atliekų tvarkymo sistemos, kuri atitiktų visus reikalavimus, komisija gali ir toliau laikytis nuomonės, kad buvo nevykdomos direktyvos nuostatos ir tokiu būdu buvo pažeista bendrijos teisė. Ir tai reiškia, jog ir bendrijos skirtos lėšos nebuvo tinkamai panaudotos. Būtent dėl šios priežasties komisija nutraukė lėšų skirimą. Pirmos instancijos teiksme Italija du, kar, Italija du kartus teis, kreipėsi į pirmos instancijos teismą dėl šio komisijos sprendimo. Pirmiausia, dėl 2000-2006 metų laikotarpio, dėl kurio dar laukiama teismo sprendimo. Komisija, aišku, yra linkusi pagalvoti dėl šio finansavimo nutraukimo panaikinimo. Su sąlyga, kad iš tikrųjų bus nustatyta, kad kampanijos regione buvo padaryta pažanga. Taigi svarbu, kad būtų tinkamas įtikinantis atliekų tvarkymo planas kartu su jo įgyvendinimo planu, o taip pat, kad egzistuotų tinkamas atliekų tvarkymo įrenginių tinklas ir kad būtų teikiamas atitinkamos ataskaitos. kurios įrodytų, kad e, iš tarpininkų patikėtinių rankų administravimą ir valdymą galima būtų perduoti vietos valdžios institucijoms, su sąlyga, kad egzistuoja tinkamos struktūros. Dabar sugrįšiu prie peticijų. Mes kaip komisija neprivalom ir negalime kištis į valstybių narių vyriausybių sprendimus dėl naujų atliekų tvarkymo įrenginių statymo. Taip pat mes neprivalome ir negalime vertinti pasirinktos vietos šių renginių statybai. Tačiau čia vėlgi galioja atitinkamos bendrijos teisės akto nuostatos. Ačiū labai. Uh, thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai, noriu padėkoti ir Italijos valdžios atstovams už tai, kad atvyko bei išdėstė savo nuomonę apie esamą situaciją. Man dar liko poro klausimų. Tikrai ne visiškai išsklaidėte mano abejonę savo pasisakymais. Teigiama, pavyzdžiui, jog kompanijoje yra daug naujų įrenginių ir neva manoma netgi vykdyti bandomąjį projektą. Bet kaip yra su senais įrenginiais, ar tie seniai įrenginiai atitinka bendrijos reikalavimus, jeigu yra pora naujų įrenginių, bet liko daug šimtai senų, kurie atitinka reikalavimą, tai ko gero, nieko gero. Taigi tikrai pagėdaučiau daugiau informacijos apie tai išgirsti. Išvardinote daug gerų iniciatyvų, puikiai suprantu, kad e, tikrai bandoma, norima reaguoti šią labai rimtą situaciją. Tačiau kyla klausimas dėl koordinavimuose. Ar iš tikrųjų tos iniciatyvos yra tarpusavio koordinuojamos? Kas atsakingas už koordinavimą? Išklausėme peticijų autorių. Jie teigia, jog yra valdžios institucijų, tačiau jos tarpusavį nesiderina, nesikoordinuoja. Be to nekalbėjote ir apie sveikatos aspektus. Kalbėjote apie infrastruktūrą, naujus įrenginius, apie atliekų skirstimą ar paskirstimą, tačiau nieko nesakėte apie sveikatą. Ir mums buvo pranešta, kad pagal tyrimų rezultatus situacija yra tikrai labai grėsminga. Taigi, ar yra kažkokių naujų tyrimų atlikta, ar įrodyta, kad dabar situacija yra geresnė negu anksčiau? Eh, l'onorevole Oken. Ačiū. kiek nustebusi esu. Atrodo, kad visos atlikos kampanijų yra deginamos. Tai ko gero nėra pats elegantiškiausias sprendimas. Gal tai neprieštarauja atliekų direktyvai, nes direktyva skistoka. Taigi savaime tuo kaip ir nėra pažeidžiama direktyva, tačiau deginimas tikrai nėra šiuolaikiškas, elegantiškas variantas ko gero tai pats e, blogiausias iš visų prieinamų variantų. Tai yra paskutinė galimybė, taip sakant, deginimas. O jūs, e, užuot išbandę kitus variantus, iš karto deginate. Taigi, kreipiuosi ir į komisiją. Ar nereikėtų užtikrinti, kad e, neskirtumėte lėšų atsinaujančiai energijai? kad nepanaudotume lėšų skirtų atsinaujančiai energijai deginimo rinkiniams statyti. Kalbėjote apie tai, kad deginant gamintą elektrą, bet tai yra primityvus elektros gaminimo būdas. Taip pat primityvus atlikų šalimo būdas. 22 procentai, jeigu aš teisingai supratau, tai menkas rodiklis. Ir tai netgi vidurkis yra tikrai nėra lygiai jokių pavojingų atliekų. Nes jeigu yra pavojingų atliekų, tada tikrai yra pažeidžiamos faktiškai visos taisyklės. Tuo labiau, kad tokie renginiai yra arti, arti miestų. Taigi, Italijos valdžios atstovai, kaip jums atrodo, ar deginimas laikytinas šio laikišku atliekų apdarojimo būdu? Ar galite garantuoti, kad deginant nėra deginama pavojingų atliekų. Kaip jūs kontroliuojate deginimo renginių veiklos rezultatus? Pavyzdžiui, pas mus Danijoje kyla daug problemų su toksinais ir panašiai. Nors turime labai modernes deginimo įmonės. Tikrai mes pasidėme problemų dėl sveikatos. Taigi tikrai esu nustebusi, manau, kad dar nereikia užversti šito puslapio, man dar netrodo, kad problemas iš tikrųjų būtų išspręstos. Tiesiog bandoma kažką nuslėpti ir šluoti po kilimu. Čia una richiesta da. Taigi, jeigu neklystu, ir peticijų autoriai pagėdavo pasakyti, jie nori šį bitą patikslinti tačiau jiems skirsime nedaug laiko, kadangi mums patiems nebelieka daug laiko posėdžiui. Taigi tik tai vienas asmuo galės kalbėti visų vardu dvi minutės. Taigi ar sutinkate išklausyti ir peticijų autorių? Ačiū, ponio komisija. Noriu dar kartą padėkoti šiam komitetui. Tikrai nebijokite, ilgai nekalbėsiu tiesiog kiti žasmės jau pristatė atitinkamą peticiją. Tačiau aš vis tiek negaliu susilaikyti nepakomentavę šio bei to, atsižvelgdamas į tai, kas jau buvo pasakyta. Pavyzdžiui, Europos komisijos atstovė kalbėjo ir jos klausantis man sudarė įspūdis, neva yra lik ir palankiai įvertinamas pastaraisiais mėnesiais atliktas darbas, tačiau pagal įstatymą ir vertinant situaciją atrodo, kad Italija nėra atlikusi tink, tink, tinkamai savo namų darbų. Tiesiog ta kritinė situacija išlieka kampanijoje ir tikrai ten egzistuojant savartinė atitinka bendrijos reikalavimo. Pripažįstu, kad atliekų tvarkymo direktyva, direktyvos nesilaikoma. Ta yra pripažįstama. Taip pat Italijos atžvilgių pradėta sutarties pažydimo procedūra. Komisija pripažįsta, jog yra trūkumų, tačiau patvirtinta buvo naujo direktyva. 2008 metų lakrytį. Ir yra ketvirtas straipsnis, kuriame nustatoma galimybė deginti atlikas. Tai faktiškai pagal tą direktyvą nebeegzistuoja jokių atliekų tvarkymo būdų hierarchijos. Taip pat Italija nėra atsižvelgta į penktąjį direktyvos straipsnį. Be to ir pačiame Italijos įstatymė nebėra kalbama apie kaip ir atliekų galbūt vengimo planus. Taigi reikia orientuotis į pagrindų direktyvos 28 straipsnį, siekiant išvengti pirmiausia atliekų. O kai dėl atliekų deginimo renginių, tai galiu pasakyti, kad e, seniai yra įrodyta, jog deginimo reginiai neatsiperka